Eh, colleghi, ehm, vorrei far precedere alle operazioni di voto che. Mm, Mėly kolegos, pradėkime balsavimą. Pirmiausia, patikrinkime ir išbandykime elektroninio balsavimo sistemą. nes man sakė, kad su šia nauja sistema ne visi kortelių aparatai veikia. Taigi paprašysiu įdėti savo korteles į aparatus ir pasižiūrėkite, ar užsidega jūsų pavardė. Jeigu taip, tai reiškia, kad ryšys yra Jeigu jūsų pavardė neužsidega ant ekranėlio, tuomet persiskite kitur ir pabandykite dar kartą. Galbūt greta kitoje vietoje veiks e, aparatas. Mes pabandysime tai padaryti, bet ateičiai tai ši vieta tikrai neveikia ir kadangi aš ketinu čia sėdėti dar ilgai, e, tai galbūt būtų galima ją pataisyti. Ačiū. Iš tikrųjų, sutinkame su jumis. Sistema turi veikti. Bet bent jau šį pirmą kartą paprašysiu susitaikyti su šią situaciją. Jeigu ten, kur sėdite, aparatūra neveikia ir jeigu įdėjus kortelę neužsidega jūsų pavardė, taip prašau pabandyti dar kartą kitoje vietoje. Ir bandykite viet, ir ieškoti vietos, kol rasite veikiantį aparatą. Taigi pabandom balsuoti. Paspauskite žalią mygtuką. Pamatysime, kiek narių dalyvauja. Taigi pradedame bandymą, ar visi jau balsavote, balsavimas baigtas. Trisdešimt trys balsavo, kam kyla problemų. Pabandykite greta kitoje vietoje, jeigu jūsų pavardė neužsidega ant ekrano. Pone Tanokai, ar norite Galbūt galite pabandyti kitą aparatą. Veikia? Gerai. Jeigu užsidega jūsų pavardė, tai reiškia, kad apara, aparatas veikia. Ir tuomet paspauskite mygtuką ir pamatysite. Kolegos, pabandykime dar kartą. Ar įdėjote kortelę? Dabar pabandykite paspausti žalę ar raudoną ar baltą mygtuką. Pradedame balsuoti. Ar visi jau balsavote? Ar visi išbandėte aparatą? Dabar 49 balsavo, 36 žali, 6 rodoni, 7 balti. Ar kas nors nori pasakyti, kad nereikia aparatas? Ne, atrodo, problemų nebeliko. Va bene, allora abbiamo caso. Possiamo allora cominciare la sessione di voto, se siamo d'accordo. Pradėkime balsavimą. Pirmiausia, balsuojame dėl 2010 metų biudžeto trečiojo skirsnio. Pranešė ir ponia Neits. Pradame balsuoti blokų nuo 5021 pakeitimo iki 5016. Kas už? Pakelkite rankas kol kas. Kas prieš? susilaiko. Šie pakeitimai patvirtinti. Po to 5036 pranešėjo pakeitimais. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Toliau 5048, kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau 5038, kas už, prieš, patvirtinta. Toliau 5028, kas už, prieš, patvirtinta Atrodo, kad šis atmestas. Galbūt geriausia būtų patikrinti. Pradedame balsuoti dėl 5028 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Prašom balsuoti panaudojant balsavimo korteles. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 54 balsai, 25 už, 27 plus 1 prieš. Nie. Taigi atmestas pakeitimas. Ar jūs už ar prieš, ar jūsų aparatas neveikia. Bet kokiu atveju pakeitimas atmestas. Pone Kačinai, jūs balsuojate už? 27, 27 už, 29 prieš. Taigi galtinis rezultatas. Yra 29 prieš. 28 už, 29 prieš atmesta. 5008 kas už. Prieš patvirtinta. 5067 kas už, prieš, atmesta. 5011 kas už, prieš, atmesta. 5012 kas už, prieš, atmesta. 5027 kas už, prieš, atmesta patvirtintas. Toliau 5009 ir čia balsavimas dalimis. Balsuojame tik, tik dėl antrosios dalies, kas už. Prieš. Patvirtinta. Antroji dalis patvirtinta. Toliau 5051. Kas už? prieš patvirtinta. 5049, kas už, prieš patvirtinta. Pone Salafranka, prašom, jums žodis. Atrodo, kad įvyko nesusipratimas dėl balsavimo tempo dėl 50-51 aš vakar sakiau, kad pirmąją dalį atsimu, o pagal balsavimo sąrašą atrodo, kad balsavimas yra tik tai dėl pastabų. Pirmininkas, balsavimo sąraše pasakyta, kad balsuojama tik dėl pastabų. O skaičiai atsimti. Tačiau tai, ką jūs sakėte, ir atitinka balsavimo sąrašą. 50-49, neaišku. Patikrinkime balsavimą dėl 5049. Balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 56 balsai, 23 už, 32 prieš. Taigi pakeitimas atmestas. Toliau 5052 kas už. Prieš. Patvirtinta. Toliau pirmasis kompromisas kas už. Prieš patvirtinta. Tai reiškia 5073 atkrenta, toliau 5069, kas už, prieš, atmestas, 5029, kas už, prieš, atmestas, 5026 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, atmestas. Atleiskite, jis atkrenta. Ne. 5029 nebuvo patvirtintas, taigi mums reikia balsuoti dėl 5026. Jeigu anas būtų patvirtintas, šitas atkristų. Dabar balsuojame dėl 5026, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau blokas nuo pakeitimo 5000 iki 5065. Ar taip? Taigi, kas už? Taigi, kas už? Turime balsuoti dėl kiekvieno pakeitimo atskirai, ponios Lafranka. Mes norėtume nebalsuoti blokų, nes yra skirtingų nuomonių dėl kai kurių pakeitimų. Galima balsuoti dėl 5000 ir toliau mes pritarėme. Ponios, ponas Salafrankos Sal, nuomonė atrodo, kad 5000 turėtų būti, dėl jo reikėtų balsuoti atskirai, o dėl kitų balsuoti blokų. Ar norite dėl visų balsuoti atskirai? Dėl kiekvieno. Taigi dėl kiekvieno pakeitimo atskirai. jei politinė frakcija nori balsuoti dėl kiekvieno pakeitimo atskirai, tada aš turiu į tai atsižvelgti. Negaliu atimti jiems teisės balsuoti dėl kiekvieno pakeitimo. Man atrodo, tai užims gana daug laiko, bet jeigu ne visi pritarė balsavimui bloku, tai Atsiprašau, pakeitimas 50000. Kas už? Prieš? Atmestas. Toliau 5053. Kas už? Prieš? Patvirtintas. 5001. Kas už? Prieš? Atmestas. 5054. Kas už? Prieš? patvirtintas. 5068 kas už, prieš, patvirtintas. 5002 kas už, prieš, atmestas. 5057 kas už, prieš, patvirtintas. 5058 kas už, prieš, Patvirtintas. 5003, kas už? Prieš. Atmestas. 5059, kas už? Prieš. Patvirtintas. 5004, kas už? Kas prieš? Atmestas. 5060, kas už? Prieš patvirtintas. 5005 kas už, prieš atmestas. 5062 kas už, prieš patvirtintas. 5063 už, prieš patvirtintas. 5064 kas už, prieš patvirtintas. 5006 kas už. Prieš atmestas. 5065 kas už. Prieš patvirtintas. Neklausiu, ar kas nors susilaiko. Manau, atrodo, kad galima praleisti, bus greičiau, bet jeigu norite susilaikyti, praneškite man po balsavimo, nes aš pasišviesiu 50-13, kas už, prieš, atmesta, 5041, kas už, prieš, patvirtintas, 5042, kas už, prieš patvirtintas. 5007 už prieš patvirtinta. 5033 pranešėjo pakeitimas kas už prieš patvirtintas. 5050 kas už prieš patvirtinta. 5055 kas už prieš patvirtinta. 5034 kas už prieš patvirtinta. 5070 kas už prieš atmestas. 5030 kas už prieš atmestas. Toliau 5068. Čia balsuojame dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Patvirtintas, sakyčiau, antroji dalis. Norite patikrinti? Gerai, balsuojame dėl Dėl pirmosios dalies elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. Palaukite. Atsiprašau, reikia pradėti iš naujo. Pradedame balsuoti dėl pirmosios dalies. Pakeitimas 5068. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Rezultatas. Balsavo 62, 43 už, 19 prieš, niekas nesusilaikė. Patvirtinta antroji dalis. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Man atrodo, kad buvo gana aišku. Norite patikrinti? Gerai. Atrodo, buvo aišku kaip diena. Balsavimas pradedamas dėl antrosios 5068 pakeitimo dalies. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Balsavo 62, 31 už, 24 prieš, patvirtinta. 5031. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 5071. Kas už? Prašom pakelti rankas. Kas prieš? Atmesta. 5032. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 5014. Kas už? prieš atmestas. 5043 pranešėjo pakeitimas kas už. Prieš. Patvirtinta. 5072 kas už. Prieš. Atmestas. 5017 kas už. Prieš patvirtintas. Dabar 5023. 61 buvo tas pats kaip ir 17. 5023 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, patvirtintas. 5022, kas už, prieš, patvirtintas. Jeigu pritarėte, aš siūlyčiau dėl 5044 KM5 46. Tai yra dėl preliminaraus biudžeto projekto atstatymo. Dėl šių trijų balsuoti kartu, jeigu neprieštaravote, blokų balsuojame. 44, 45 ir 46. Kas už? prieš patvirtinta. 5035 kas už, kas prieš patvirtinta. 5024 kas už, prieš patvirtintas. Dabar pereiname prie nuomonės projekto. Taip pat turime balsavimą sąrašą, kuris pradedamas nuo pirmo pakeitimo. Kas už? Prašom pakelti rankas. Kas prieš? Atsiprašau, ar dar nepasirengėte balsuoti? Tai yra Lozing pakeitimas, Lozing ir Mayer pakeitimas, numeris vienas, kas už, prieš, atmestas. Antras pakeitimas, kas už, prieš, atmestas. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, patvirtintas. Ketvirtasis pakeitimas, kas už? Prieš. Man atrodo atmestas. Penktasis pakeitimas, kas už? Prieš. Patvirtintas. Šeštas pakeitimas už. Prieš. Patvirtintas. Septintasis pakeitimas. Kas už? Prieš prieš, patvirtintas. Aštuntasis, kas už, prieš, patvirtintas. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, patvirtintas. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, Mm, girdžiu, kad norima patikrinti elektroniniu būdu, būdu dešimto pakeitimo rezultatus. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Baigiame balsuoti. 64 balsai, 27 už, 36 prieš. Atmesta. 11 pakeitimas. Rankomis balsuojame, kas už kas prieš, atmestas. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, prieš, atmestas. Tryliktasis, kas už tryliktąją pakeitimą, prieš, patvirtintas. Dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Ir visi jau balsavote. Atrodo, vyko techninė klaida. Turime pakartoti galutinį balsavimą elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Neveikia? Jeigu jūsų kortelė neveikia ir galbūt dar kieno nors kortelės neveikia, prašom pasakyti, pasakyti, kaip jūs balsuojate. Atleiskite man, kai paspaudžiu žalią mygtuką, užsidega balta šviesa. Taigi gal galite pakelti ranką. Nenoriu prašyti jūsų persėsti dabar, tačiau atrodo mašina veikia, bet netinkamai veikia. Taigi jūs už. Gerai, pridėsime jūsų balsą. Dabar jau visi balsavo. Plus, 50 plus 1 už, 6 prieš, 5 susilaikė. Nuomonės projektas patvirtintas. Noriu pasveikinti mūsų nuomonės referentę ir pranešėją. Įdėta nemažai darbo. Ir su nedideliais nesklandumais patvirtiname nuomonę. Ponas Peterlė norėjo pasisakyti prieš balsavimą dėl jo pranešimo. ponios ir ponai. Šiame pranešime reikėtų e, panaikinti vieną pakeitimą, tai yra 28 pakeitimas atsiimtas, bet aš nespėjau parengti kito balsavimo sąrašo. Tai yra tiesiog techninis pakeitim, pat, pat, pat, patikslinimas susijęs su šalių ratifikavusių sustarimą skaičiumi. Ne 26, o 27. Ačiū už patikslinimą, sako pirmininkas. Dabar pradame balsuoti. Partnership e cooperazione, accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e il Tagikistan. Cominciamo dal paragrafo. Taigi dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos 24 pakeitimas. Už, prieš, patvirtinta. 25 už, kas prieš, patvirtinta. 26 pakeitimas, pranešėjo, kas už, prieš, priimta. 27. Kas už, kas prieš, priimta. 28. Už, kas prieš, priimta. Pirmas kompromisinis pasiūlymas. Už. Balsuojam prieš. Priimta. 29 ir 34 pakeitimai. Dvidešimt pirmas pakeitimas už prieš priimta. 34 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 32 pakeitimas. Kas už? Prieš? priimta. 33 pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmesta. 36 kas už, kas prieš, atmesta. E, atsiprašau, patvirtinta. 35 pakeitimas. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 37. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 38. Atsijėmė pakeitimą. 39. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. 40. Kas už? Kas prieš? Priimta. 40. Jeigu kas nors norite susilaikyti balsuodami, Aš tiesiog neklausiu to, norėdamas paspartinti balsavimo procedūrą, bet jūs galite susilaikyti ir mums pranešti. 41 už, prieš, patvirtintas, 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta, 43 pakeitimas, už, prieš, prieš, priimta. 44. Kas už, kas prieš, patvirtintas. 46. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, patvirtintas. 45. Kas už, kas prieš. Man regis atmestas tas pasiūlymas. 47. Kas už. Kas prieš? Patvirtintas. 48 pasiūlymas. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. 49 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. Dabar balsuosime dėl antrojo kompromisinio pasiūlymo. Kas už? Kas prieš? patvirtintas. 50 ir 51 pakeitimai. Dėl jų nebalsuosime, nes jie nebeaktualūs pritarus, pritarus kompromisiniam antram variantui. Kas už 52? Kas prieš? Patvirtintas. 53. Netenka prasmės dėl to. 54. Pakeitimas kas už, kas prieš. Patvirtintas. Dabar žodžiu teikiamas pakeitimas, kuris yra įrašytas į balsavimo sąrašą. Kas už 55 žodinį pakeitimą, kas prieš, patvirtintas. 56 pakeitimas, kas už, Kas prieš? Patvirtintas. 57 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Man regis atmestas tas pakeitimas, bet nesu absoliučiai tikras. Ir todėl Norėčiau, kad balsuotume elektroniniu būdu dabar. Tai yra pakeitimas dėl A konstatuojamosios dalies punkto. Balsuokime. Ar jau visi balsavote, klausė pirmininkas. Balsavimas baigtas. Balsavo 61 komiteto narys 26 už 33 prieš. Atmesta. Žodinis e, pranešėjo pakeitimas, kas už prieš priimtas. L'emendamento 3 e decade l'emendamento 4 in conseguenza dell'adozione dell'emendamento orale. Votiamo ora l'emendamento. Trečias ir ketvirtas pakeitimai netinka prasmės, nes patvirtintas pakeitimas žodžiu. Toliau tasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtintas. Septintasis, kas už, kas prieš. Atmestas. Šeštas siūlomas pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmestas. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtintas devintas pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtintas vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmestas dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmestas. Ne, pirmininkas atsiprašau. Patvirtintas. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. Tryliktas. Kas už? Ne, pirmininkas atsiprašo, už 13 nereikia balsuoti, nes jis netenka prasmės, kadangi patvirtintas 12 pakeitimas, 14 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtintas 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtintas. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtintas. 17, kas už, kas prieš, patvirtintas. 18 pakeitimas, kurį teikia pranešės, kas už, kas prieš, patvirtintas. 19 pakeitimas, kas už, prieš, patvirtintas, 21. Kas už, kas prieš, patvirtintas, 20. Pakeitimas, kas už, kas prieš, atmestas, 22. Pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtintas, 23. Kas už, kas prieš, patvirtintas. Taigi dabar elektroniniu balsu, balsavimo būdu, balsuosime už pataisytą pranešimų projektą. Balsuokime. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Balsavo 58 komiteto nariai, Pirmininkas teiraujasi, ar visų balsavimo aparatai veikia. Taigi vien kortelė nesuveikia, 56 reiškia viso balsavo 59, 52 balsai už. Ne, 53 pasitaiso pirmininkas, balsai už, 7 prieš. Susilaikiusių nėra. Intervento, non ho capito. Prego. Ar norite pasisakyti, klausė pirmininkas. Prašau. Pone Koval. Pasižymėjau, kad jūs balsavote už. Taigi iš viso už balsavo 51 plus 3 rankų pakelimų balsavo, todėl 54 už. Taigi pranešimo protes patvirtintas, sveikinu pranešėją. O dabar balsuosime dėl rekomendacijos projekto. Tai nėra visiškai tas pats, pakeitimų nepateikta, todėl balsuokime dėl visos teksto elektroniniu būdu. Kas kieno balsavimo aparatas neveikia, kad aš galėčiau pasižymėti ir paskiau įskaičiuoti jūsų balsus už ar prieš. Tie, kas už ir negali balsuoti elektroniniu būdu, prašom pakelti rankas. Taigi trys tokie komiteto nariai. kas norės balsuoti už, bet kur aparatas balsavimo neveikia. Kągi, tokių yra penki, baigiame balsuoti. 59 plus 4 komiteto nariai balsavo, 51 už, 57 prieš, 1 susilaikė. Kągi rekomendacija, rekomendacijai pritarta. Sveikinu pranešėją ir balsavimas kelbiu baigtų. Dabar, kaip vakar sakiau, mes išklausysime informacijos apie padėtį Afganistane. Pone Lunačia vakar prašė, kad būtų už... bandoma užsitikrinti tokios informacijos pateikimą, ponas Molijo. Ir tai reiškia, kad Be jokios pertraukos mes iš karto pereiname prie padėties Afganistane ir aš suteiksiu žodį mūsų svečiams. Thank, thank you very much. Dottor Morana, facoltà di intervento, prego. Mr. Chairman, uh... Pone pirmininkė, ačiū labai. Noriu paminėti du aspektus. Mano kolega Arno papildys informaciją, kokia padėtis Afganistane ir ypač kokia situacija su prezidento rinkimais. Taigi, kai aš kalbėsiu apie padėtį Afganistane, apriepsiu keletos mėnesių įvykius. Nepriklausomai nuo vienokio ar kitokio rinkimų poveikio pasikeis truputį pusiausvyrą jėgų Afganistane. Daktaras Abdula vykdė labai plačią ir stiprią rinkimų kampaniją. Tai prisidėjo prie tadžikų bendruomenės sustiprėjimo ir tikimės, kad jai bus plačiau atstovaujama administracijoje. Mes labai gerai suprantame, kokia yra padėtis Afganistane, todėl bandome dirbti su visomis pusėmis tam, kad nesusidarytų įtampos žydiniai. Labai svarbu, kad po rinkimų būtų sudaryta kompetitinga administracija, gebanti šalį valdyti ir užtikrinanti tvarę Afganistano plėtrą bei lygių galimybių visuomenės sukūrimą. Kaip pažymėjo vyriausių rinkimų komisija ir kaip kokią išvadą mes galime padaryti po pateiktų skundų per rinkimus. Išvada ta, kad tarptautinė bendruomenė ir toliau turi dirbti Afganistane, tai yra ypač svarbu, kad būtų užtikrinta taiki Afganistano raida. Jūs tikriausiai prisimenate, kad Europos vadovų taryba birželį kreipėsi į pirmininkaujančią valstybę, tarybą, tarybos sekretoriatą, išanalizuoti, kaip iki šiol buvo veikiama Afganistane ir pateikti atitinkamas rekomendacijas rudenį dėl tolesnių veiksmų. Noriu tik tai keletą dalykų pasakyti dėl šio darbo. Neturime pamiršti, kad iš tiesų mes nemažai pasiekėme nuo 2002 metų sveikatos apsaugos švietimo srityje. Man pavyko sumažinti ir narkotikų kiekius gaminamus Afganistane. Taigi tai rodo, kad ES žengia tinkamai, nes mes sutelkėme pagrindinį dėmesį teisės saugai, žemės ūkiui, švietimui, kultūrai ir taip toliau. Aišku, labai daug jėgų pareikalavo pastarasis darbas, kurį atlikome per prezidento rinkimus, bet mes galime pasidžiaugti, nors ir atsargiai rezultatais. Aišku, <clears throat> reikia galvoti, kas bus toliau. O toliau reikia sustiprinti Afganistano pajėgumus, įsisavinti tarptautinės bendruomenės paramą. Ir pirmiausia, reikia, kad pagerėtų politinio elgesio standartai, būtų sustiprintas ir patobulintas šalies valdymas, užtikrinta geresnė žmogaus teisų apsauga. Mes pritarėme tom pastangom, kurių ėmėsi į SAF ir kitos karinės pajėgos veikiančios Afganistane. Ypač reikia atkreipti dėmesį į šalies valdymą provincijų lygių miestuose ir miesteliuose, kuriuose vis dar labai daug problemų. Atskirai reikės dirbti, mokant provincijos vadovus ir tuos žmonės, kurie dirbs valdymo institucijose, kaip mes be pavadintumėm tą procesą, bet šioje srityje mums reikia dar labai labai daug padirbėti. Manau, kad mes turime ir toliau užimti vadovaujantį vaidmenį atlikti, mokant policijos pareigūnus ir teisės saugos pareigūnus. Europos Sąjungai sekasi tikrai ten gerai šio požiūriu ir komisija toliau rengia būsimų veiksmų planus. Toliau reintegravimas ir susitaikymas. Aš manau, kad ir šioje srityje ES galėtų paremti Afganistano pastangas, bet visi projektai, kurie turi būti vykdomi ir tarptautinių lygių turi būti vykdomi pirmiausia pačių afganistaniečių. Nebijotinai iki 2010 metų reikės labai rimtos paramos ir matyt reikės prioritetinė tvarka išduosyti uždavinius, nes dabar šiek tiek stebimas pasimetimas ir galiausiai ateityje mes turime stiprinti mūsų dialogą krašto valdymo ir žmogaus teisų apsaugos sritise, jeigu norime, kad mūsų balsas būtų išgirstas. Taigi aš susijau į bendrą visumą įvairius dalykus, bet dabar jums leidus, ponė pirmininkė, perduosiu žodį savo kolegijai, kuri papasakos, papildys mano pasisakymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, esu patenkinta, kad dabar esu ne Afganistane, o čia su jumis mes organizavome išskirtinę operaciją ir kaip jūs žinote, politinė prasme tai yra labai svarbus dalykas Europos Sąjungai. Operacija vykdo komisija, o tai buvo rinkimų stebėjimo operacija. Tokios mes organizavome gal 20 metų, bet Afganistanas yra šiuo atveju išimtis. Kodėl? Todėl, kad pirmą kartą jau po ilgos pertraukos mes stebėjome Afganistane rinkimus, panašią misiją vykdėme 2005-2004 metais, bet tada už visą stebėjimo darbą buvo atsakinga tarptautinė bendruomenė, o šį kartą ir jį organizavo rinkimus. Šį kartą rinkimus organizavo pat, patys afganistaniečiai ir saugumo prasme. Tai buvo labai sudėtingas uždavinys, todėl ir mūsų misija buvo labai sudėtinga. Mes siuntėme įvairias vietas savo žmonas, padėjome sutvarkyti, su, sudarinti veiksmus saugumo srityje, įsteigėme aštuonis centrus tam, kad galėtume stebėti situaciją visoje šalyje. Kasgi buvo tokio skirtingo nebuvo parlamento delegacijos. Paprastai mes dirbame kartu su parlamentu. Mis, stebėjimo misijos būna trumpalaikės ir ilgalaikės ir visada juose dalyvauja Europos parlamento atstovai. Ypač, kai tai pasakyti ne apie trumpalaikės misijas. Bet dėja, atsižvelgianti tai, kada vyko rinkimai Afganistane, toks parlamento dalyvavimas nebuvo įmanomas dalyvavo daugelis valstybių narių, įskaitant ir Norvegiją bei Šveicariją, su kuria mes esame sudarę atskirus susitarimus. Taigi viso buvo per šimtą stebėtojų. Kaip matote, komanda didžiulė, aštuoni regioniniai centrai, e, delegacijos nariai atstovavo 28 valstybėms. Ir be to dar buvo atstovaujama Kanadai. Turiu pasakyti, kad mes turėjome elgtis politiškai apdairiai, užimti tam tikrą politinę poziciją. Tai buvo nelengva tokiems kukliems biurokratams kaip aš, nes buvo sudėtinga suprasti, kaip veikia tie rinkimai. Komisijos narė Benita Ferrero Waldner priėmė sprendimą dar anos Europos parlamento kadencijos metu kreiptis pagalbos į Filipą Marelion, kuris panašią uždavinį vykdė Demokratinė Kongo Respublikoje. Ir kalbant diplomatinę kalbą, būtų teisinga pasakyti, kad, na, nelabai jau didelį entuzijazmą mes pamatėme, turint galvoje tai, kad rinkimai vyko Afganistane ir turint galvoje Afganistano saugumo padėtį. Atsižvelgiant į teisinį pagrindą, afganistaniečiai savo uždavinius atliko gerai, ypač atsižvelgianti tas sąlygas, kokiomis turėjo būti surinkti rinkimai. Žmonėms buvo užtikrinta galimybė judėti pakankamai lengvai ir buvo užkirstas kelias rimtesniems grėsmėms. Aišku, problemų išvengti nepavyko, bet apskritai mums pavyko atlikti stebėjimą, vykdyti stebėjimą didesnėje šalies dalyje, ne visose, aišku, šalies rajonuose, bet buvo ir kitų stebėtojų iš kitų tarptautinių organizacijų. Taigi visas darbas buvo atliktas pakankamai gerai. Dabar dėl teisinio pagrindo. Na, jis irgi buvo pakankamas. Tačiau faktiškai rinkimų diena, peržvelgus preliminarius, jeigu jūs pažiūrėsite preliminarų pareiškimą, tai jame įvardyjama nemažai problemų, dalys jų struktūrinės ir kai kurios pakankamai rimtos. Ir rimčiausia problema buvo ta, kad buvo neįmanoma patikrinti balsuotojų rinkėjų skaičius ir daugiausia problemų kilo dėl moterų, kaip jūs galite suprasti ir kodėl. Dar vienas dalykas, kuris neramino, yra tai, kad žiniasklaida teikia pirmenybę kandidatui, kuris šiuo metu yra prezidentas. Bet taip dažnai nutinka daugelį šalių. Vyriausių rinkimų komisija veikia patenkinimai, buvo tam tikrų problemų. Mes lankėmės įvairiose vietose ir ne visi mūsų žmonės dar išvyko iš Afganistano. Mus labai domino, kaip bus skaičiuojami balsai. Ir kai buvo pradėta skaičiuoti balsus, iškylo nemažai abejonių dėl galimų klastočių. Afganistane yra rinkimų ginčių ir skundų nagrinėjimo struktūra ir kartu su valstybėmis narėmis ir kai kuriais afganistaniečiais mes kreipėmės į kandidatus, kad jie laikytųsi visų nustatytų procedūrų ir numatytų terminų. Na ir daugmaž jie taip sugebėjo elgtis ir todėl rezultatai buvo skelbiami laipsniškai. Problema ta, kad mes iš tiesų nežinome, kiek faktiškai rinkėjų balsavo. Kai rinkimai vyksta tokioje šalyje kaip Afganistanas, dažniausiai galvojama, kad tokie rinkimai turi vykti saugiomis sąlygomis, apimti visus rinkėjus, ir kad visi turėtų turėti galimybę balsuoti. Ir dėl tos priežasties balsavusių rinkėjų skaičius yra labai svarbus. 40 procentų. 40 procentų rinkėjų aktyvumas Europoje yra normalus dalykas, bet tai yra labai žemas rinkėjų aktyvumas Afganistano atveju. Rinkimų diena buvo neįmanoma kampanija, bet beje labai skiriasi rinkėjų aktyvumas Afganistano šiaurėje ir pietuose. Taip yra dėl skirtingų saugumo aplinkybių ir saugumo situacijos. Todėl faktiškai sunku pasakyti, rinkimai buvo teisėti, nes tikrai buvo tokių atvejų, kai žmonės negalėjo paprasčiausiai balsuoti. Apie 60 procentų balsavimo apylinkių užfiksavo Karzajaus pirmavimą šiandienągi ryte. Paaiškėjo, kad 60 procentų balsavusiųjų nuo 60 procentų balsavusių 32 procentai balsavo už Karzajų, taigi Karzajus veržėsi po truputį į priekį, bet dar nėra galutinių duomenų. Rinkimų komisija sakė, kad laikotarpį nuo rugsėjo 3 iki 6 dienos bus paskelbti preliminarūs rinkimų rezultatai, o 7 rugsėjo galima tikėtis galutinių rezultatų. Taigi tie skaičiai, kuriuos aš sakau dabar, yra tik tai preliminarūs. Be to dar yra skundų nagrinėjimo struktūra, kuri turės išnagrinėti tikrai labai nemažą skundų skaičių, viso apie 20 tūkstančių ir maždaug 6 tūkstančiai susiję vienai par kitaip su rinkimų rezultatais. Aišku, matomai rezultatai balsavimo dėl to nepasikeis, bet e, jeigu kartais pasikeisiu, tada reikės naujų rinkimų. Iš tiesų, iš visų tų gausių skundų 600 skundų yra labai rimti. Bet dabartiniu metu yra manoma, kad pavyks viską padaryti, suskaičiuoti rezultatus, išnagrinėti skundus rugsėjo, iki rugsėjo 17 dienos. Taigi galutiniai rezultatai nebus paskelbti, kol skundus nagrinėjanti struktūra neišanalizuos visų skundų dėl balsavimo pažeidimų. Ir mes tikimės, tiesą pasakius, galutinių rezultatų tik rugsėjo 21 dieną. Taigi mūsų misijos nariai bandė surinkti kaip galima daugiau informacijos, įsiaiškinti, ar visi rinkėjai turėjo galimybę balsuoti ir mes bandome prognozuoti, ar bus antras turas. Pagal Afganistano konstituciją turi įvykti antrasis rinkimų turas, jeigu ne vienas iš kandidatų nesurinko daugiau negu 50 procentų balsų visi, su kuriais mes kalbėjome, su visiems, su kuriais mes kalbėjomės, sakėme, kad reikia elgtis labai atsargiai ir netgi būnant rinkimų apylinkėse buvo sunku tiksliai pasakyti, kiek rinkėjų atėjo balsuoti. Balsuoti todėl tai yra vienas nežinomasis, kitas nežinomasis yra, kad neaišku, koks bus pateiktų skundų likimas. O tai reiškia, kad iki šiol visi žaidžia savo žaidimą, bet sistema, kuri sukurta rinkimams, veikia. Ir reikia tik tai tikėtis, kad darbas bus tinkamai atliktas. Bet kaip jau minėjau, labai labai svarbu bus pateikti rekomendacijas. Tas rekomendacijas turės pateikti ES stebėjimo delegacija Juose turėtų būti kalbama apie praktinius dalykus, kuriuos reikia tvarkyti rinkimų srityje. Ir jeigu mes norime, kad demokratija įsitvirtintų Afganistane, tai nepamirškime, kad turės įvykti Afganistane parlamento rinkimai 2010 metais. Nelabai daug laiko lieka iki tokių rinkimų, todėl teks gerokai padirbėti. Juo labiau, kad mes nesitikime prezidento rinkimų galutinių rezultatų sužinoti anksčiau negu kad rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje. Nereikia būti naiviems, ir galvoti, kad viskas vyko puikiai. Bet turiu pasakyti, kad viskas vyko geriau, negu mes galėtume tikėtis, žinant Afganistano sąlygas. Afganistane demokratija toli gražu nėra tokia kaip Norvegijoje. Ir saugumo sąlygos ten labai sudėtingos. Mes bandėme tiesiog atkreipti afganistaniečių dėmesį į tas problemas, kurias mes pastebėjome, bet nesikišame stipriai į jų darbą. Tiesiog bandėme žiūrėti, ar laikomasi teisinio pagrindo. Taigi tiek iš mano pusės ir pasirengusi atsakyti į kitus klausimus. Labai ačiū. Ačiū ponai Moran ir poniai Arno už pasisakymus. Dabar suteiksiu žodį komiteto nariams. Visų pirma, pane Lunaček, prašom. Ačiū pirmininkė, aš visų pirma norėčiau padėkoti komisijos atstovams. Ačiū už tai, kad jūs taip greitai pas mus atvykote tam, kad galėtumėte paaiškinti, kaip jūsų požiūriu vyko rinkimai Afganistane. Jūs paminėjote keletą problemų, kurios iškilo rinkimų metu. Uh, Priežastis, kodėl mano frakcija prašė aptarti Afganistano rinkimų klausimą, yra tokia. Europos parlamentas turi stebėtojų komisiją, kuri vis dar yra Afganistane. Į tą komisiją buvo investuota daug pinigų. Rinkimų metu aš buvau šiek tiek sutrikusi dėl tokių entuziastiškų pastabų, kaip vyko rinkimai Ponas Morijo sakė, kad iš esmės rinkimai buvo sąžininki. Komisarė Ferrera Valner taip pat sakė, kad rinkimai ir Afganistano gyventojų ir demokratijos pergalė ir taip toliau. Taigi vyravo didžiulis entuzijazmas ir manau, kad tas entuzijazmas šiek tiek užmaskavo um, realią situaciją. Kaip jūs sakėte, iš tikrųjų buvo nemažai problemų. Uh, Galbūt entuzijazmas pateisinamas didžiulėmis viltimis dėl tų rinkimų, dėl to, kad rinkėjų aktyvumas buvo didelis. Vis dėlto ES turėtų pripažinti, kad rinkimų metu buvo nemažai problemų. Ir būtent dėl to šį klausimą dabar reikia aptarti. Buvo gauta apie 3000 skundų dėl rinkimų, buvo skundžiamasi dėl įvairiausių dalykų, pavyzdžiui, dėl balsavimo biuletenių, kad urnose buvo rasta daugiau balsavimo biuletenių, kad buvo išduota um, rinkėjams, ar kai kuriais atvejais, kad jų buvo rasta urnose mažiau. Uh, kai kuriais atvejais balsavo ne pačios afganų moteris, bet jų vardu buvo balsuojama. E, Afganistano asociacija pranešė, kad e, tos rinkimų apygardos, kurios buvo e, atidarytos specialiai moterims, vis dėlto buvo uždarytos nemažai tokių moter, moterims skirtų e, rinkimų apylinkių veikia labai trumpai. Taigi, ko gero, afganų vyrai nusprendė, už ką galima balsuoti ir kas gali balsuoti. Taigi tikrai negalima sakyti, kad rinkimai buvo laisvi ir sąžiningi. Aš suprantu, kad Afganistane, Afganistano šiaurėje buvo rinkėjų aktyvumas didesnis negu kad tikėtasi, bet Afganistano pietose atvirkštinė situacija. Taigi negalime sakyti, kad rinkimai buvo tiesiog nuostabus, juk iš tikrųjų taip nebuvo, man kyla rimtų problemų, dėl to, kad tiesiog bandoma užmerkti akis prieš realią situaciją. Aš manau, kad reikėtų atsimerkti ir pasižiūrėti, kas iš tikrųjų vyksta, kokių sunkumų iškilo. Reikėtų išsiaiškinti taip pat ir sukčiavimo rinkimų metu mastą. perskaičiavus balsus, paaiškėtų, ar Karsajus surinko balsų daugumą, ar vis dėlto ne. Uh, Aš manau, kad tai yra svarbu ir kalbant apie Afganistano ateitį, manau, kad būtų visiškai prasmingas antras rinkimų etapas. Abdullah Abdullah sakė, kad jis pats konstatavo nemažai apgavystės atvejų. Afganistano ekspertai, vienam Vokietijos ekspertui, kuris dirba vienam Vokietijos fonde ir kuris su jungtinėmis tautomis buvo nuvykęs į Afganistaną, tai yra ponas Gyriš, jis sako štai ką. Cituoju, netgi ir Afganistano metu, e, mastu rinkimai nebuvo geri. Citatos pabaiga. Taigi galima daryti išvadą, kad rinkimai nebuvo sąžiningi. Tai pasakė ekspertas, labai gerai pažįstantis Afganistaną. Na, bet ES iš pat pradžių to nepripažino. Mes e, negalime tikėtis, kad Afganistane viskas vyko be priekaištų. Reikėtų pasižiūrėti, kaip viskas buvo iš tikrųjų. Aš tikėčiausi, kad komisija, o taip pat ir komisarė kalbėtų atvirai. Reikėtų aiškiai pasakyti, kad rinkimai nebuvo tokie sėkmingi, kaip mes tikėjomės pradžioje. Tai reikėtų pripažinti. Afganistano visuomenė taip pat laukia, kas bus toliau. Reikia pripažinti, kad ES su Afganistano rinkimais sieja didžiulės viltis, bet nereikia sakyti, kad rinkimai prasklandžiai. Reikia įvertinti realias problemas. Mes esame tai skolingi Afganistano žmonėms. Na, o dabar mano klausimai. Jūs pristatėte programą kada bus paskelbti preliminarus rezultatai. Mane domintų jūsų požiūris į e, situaciją, į santykius tarp Karsai ir Abdullah Abdullah. Jūs sakėte, kad e, didelių konfliktų dar nebuvo, žmonės laukia konkrečių rezultatų. Bet mane domintų uh, jūsų vertinimas, kaip jūs manote, kas atsitiks, kai bus paskelbti rezultatai, kai paaiškės, kad, tarkim, Karzajus nesurinko 55 procentų. Jeigu Abdula Abdul gavo 40 procentų balsų, tai Karzajus pergalė nėra pergalė su didžiulė persvara. Gal turite kažkokios tiesioginės informacijos iš Afganistano, mane tai irgi domintų. Uh, Na ir kaip jau sakiau anksčiau, man nelabai patiko tai, ką pradžioje sakė komisarė, o taip pat ir ponas Morijo. Manau, kad jie vertindami Afganistano rinkimus tiesiog išreiškė savo daugiau viltį, o ne faktinę įvykusių rinkimų analizę. Ačiū. Dėkoju, o dabar žodis kolegai Salafranka, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos atstovams už tai, kad jie taip greitai atvyko e, pas mus. Mes e, visiškai neseniai paprašėme, kad jie pas mus atvyktų ir jie štai jau yra tarp mūsų. Aš e, išklausiau tai, ką pasakė prieš mane kalbėjusi kolegė. Ir taip pat manau, kad komisija turėjo pasidalinti informaciją apie rinkimų stebėtojų misiją Afganistane. Aš nemanau, kad komisija uh, labai entuziastingai vertino rinkimus, juk komisija nesakė, kad rinkimai praėjo be priekaištų. Komisarė Ferrero Waldner paskelbė pranešimą, jį išplatino ir sekretariatas, aš dar kartą paskaičiau ir tai, ką pasakė e, ponas Murijo ir tikrai nemanau, kad e, komisijos poziciją galima vertinti uh, kaip ir nelik entuziastinga. Komisija kalbėjo apie pablogėjusią situaciją. Ponas Morijo paminėjo ir keletą smurto atvejų. Žuvo apie 40 žmonių, kai kurie žmonės um, demonstracijų metu buvo sužeisti. Taigi, uh, Negalima sakyti, kad komisija buvo be galo sužavėta rinkimais Afganistane. Kaip jau buvo sakyta, rezultatai yra preliminarus ir to preliminaraus pobūdžio reikėtų nepamiršti. Buvo bandoma be platesnėme kontekste įvertinti Afganistano rinkimus. E, rinkimų stebėsena neapsiriboja vien tik stebėsenos vykdymų rinkimų dieną. Stebėtojų misija e, vertina ir rinkiminės apylinkės, taip pat e, žiniasklaidos įtraukimą į rinkimų kampaniją, taip pat rinkimų kampanijos finansavimą ir daugelį kitų dalykų. Aš galėčiau pasakyti, kad Ir pas esu vadovavęs rinkimų stebėsenos kampanijai, joje dalyvavo ir ponas Marijo, ir ponas Howitt. Ko gero, ne visi mūsų e, kolegos parlamento nariai turi tiek drąsos, kaip kad ponas Marijo, kad galėtų vykti į Afganistaną. Uh, Aš manau, kad mes turėtumėm paremti komisijos uždavinių įgyvendinimą. Rinkimų stebėsenos misijos tikrai nemažai kainuoja, bet mes turėtumėm siekti demokratijos konsolidavimo Afganistane. Uh, Taip pat reikėtų nepamiršti ir kitų ES instrumentų, kurie yra skirti taikos ir demokratijos palaikymui Afganistane. Europos komisija prisijėmė didžiulę riziką dėl techninių vertinimo misijų. Tačiau dėl to palengvėjo rinkimų stebėtojų užduotis. Aš dar kartą norėčiau uh, padėkoti ponui Morijo, kad jis prisėmė tokią sudėtingą užduotį kaip vadovavimas rinkimų stebėsenos uh, misijai. Man atrodo, kad uh, jo pozicija dėl rinkimų buvo pakankamai nuosekli, pakankamai nuosaiki. Nepamirškime, kad Afganistane situacija yra išties labai sudėtinga, turėtumėm būti kantrus ir turėtumėm pasižiūrėti, kiek sukčiavimo atvejų rinkimų metu paaiškės. Na ir tada bus galima daryti išvadas, ar reikalingas antrasis rinkimų etapas. Uh, Stacija Afganistane yra dramatiška, įtempta, buvo ir smurto protrukių. Ir esant tokiai situacijai galima tik pasveikinti Afganistano gyventojus ir jiems padėkoti už tai, kad jie atvyko balsuoti prie balsadėdžių. Kol kas e, dar yra nagrinėjami vairūs skundai susijęs su rinkimais reikėtų išsiaiškinti, ar keliami kaltinimai dėl sukčiavimo yra iš tikrųjų um, pagristi, ar iš tikrųjų galima kalbėti apie sukčiavimą arba apgavystes. Bet kokiu atveju Europos parlamentas turėtų visokiojopai remti komisiją, kuri tiesiog pavyzdingai elgesi į Afganistaną susdama rinkimų stebėsenos misiją. Ir aš tikrai norėčiau padėkoti ponui Morijo už tai, kad jis taip solidarizuojasi su demokratija. Tai turėtų būti pavyzdys mums visiems, visam Europos parlamentui. Ačiū. Ačiū ponai Salafranka. Ponas Obiols. Ačiū, pirmininkė. ES specialusis pasiuntinys Afganistane ir Pakistane dėja šiandien negalėjo atvykti į mūsų posėdį. Tačiau atvyko ponas Morijo. Jeigu būtų atvykęs ir specialusis pasiuntinys, tai tikrai būtų buvę galima išsamei padiskutuoti ir apie Afganistaną, ir apie Pakistaną. Uh, ponas Sekvy, kuris turi pakankamai gerą humoro jausmą, sakė, kad kaip reikėtų vertinti rinkimų Af Afganistane rezultatus. Aš manyčiau, kad mes, ES atstovai, turėtumėm kalbėti vienu balsu. Aš manau, kad mes kalbam, diskutuojame apie uh, labai bananų dalyką. Iš tikrųjų, dažnai kyla klausimas, ar stiklinė yra pusiau pilna ar pusiau tuščia. Manau, kad rinkimai Afganistane puikiai atspindi tragišką Afgano kaip šalies situaciją. Ir tie rinkimų rezultatai priklauso nuo mūsų požiūrio. Aš manau, kad mums reikėtų vadovautis ne vien tik politiniais argumentais. Parlamente, jungtinėse tautose, ES valstybių narių vyriausybėse, žiniasklaidoje dažnai kalbama apie tai, kad situacija Afganistane pasiekė lemiamą tašką. Ponas Marijo kalbėjo apie. Kalbėjo apie ginkluotas pajėgas. Kila klausimas, kaip mums reikėtų į tai reaguoti. Aš manau, kad Europos parlamente diskusija dar nėra baigta. Nežinau, ar šiandien mes galime viską išsamei aptarti. Uh, Manau, kad labai svarbu, kad ponas Sekvi ir ponas Marijo dar kartą atvyktų į mūsų komitetą tam, kad būtų galima surinkti išsame diskusiją. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponas Majer. Ačiū pirmininkė, aš pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Mano frakcija niekada neremė intervencijų Afganistane. Mes pritarėme tam, kad reikėtų pagerinti sudėtingą moterų situaciją Afganistane, taip pat, kad reikėtų naikinti opiumo plantacijas Afganistane. Tam mes pritarėme. Generolas Makrisu sakė, kad e, ta strategija, kuri buvo parengta anksčiau, turėtų būti dar kartą permastyta. Manau, visi turėtume pripažinti, kad anksčiau parengta strategija nepasiteisino. Mano frakcija visą laiką taip mane, Na ir kągi, visiškai neseniai įvyko Afganistano rinkimai, juose dalyvavo tik du kandidatai, ponas Karsai ir ponas Abdulė. Ponas Abdulė yra netoks fundamentalistas kaip Karsai. Reikėtų nepamiršti ir to, kad Karsai priemė kai kuriuos įstatymus, uh, dėl kurių moteris atsidūrė tokioje pat situacijoje, kaip kad buvo 2001 metais. Daugelis moterų Afganistane negalėjo dalyvauti rinkimuose. Man atrodo, kad tai yra siaubinga. Juk negalima moterų vien tik paslėpti po burkomis. Taigi, afganių moterų situacija yra tikrai labai sudėtinga. Afganistane vyksta smurto proveržių, ten žuvo ir Amerikos atstovų. Kai kurios Afganistano politikės tiesiog turi gyventi pasislėpusios. Situacija yra tiesiog neprimtina, reikėtų imti skubių priemonių jai pagerinti. Rinkimai tokiamis aplinkybėmis karinėmis aplinkybėmis negali būti laikomi laisvais ir sąžiningais. Europiečiams dažnai atrodo, kad rinkimai kitose šalise turėtų vykti taip pat kaip ir pas mus. Uh, galbūt vis dėlto reikėtų pagalvoti apie tam tikrą pereinamąjį laikotarpį, kol šalis iš tikrųjų bus demokratizuota taip, kaip kad mūsų valstybės narės. Šiuo metu situacija yra tokia, kad nepriklausomai nuo to, kas laimės ar Abdulė ar Karzai, moterų situacija nepagerės, jos vis tiek pralaimės uh, Mes manome, kad Afganistane ir toliau turėtų išlikti karinės pajėgos, taikos palaikymo pajėgos. Anksčiau parengta strategija buvo tam tikra karo strategija. Na, mes visą laiką manėme, kad Afganistanas turėtų būti atstatytas, atkurtas, bet mūsų strategija nepasiteisino. Tokia yra mano frakcijos pozicija. Pripažinkime, kad jau aštuoneri metai yra ilgas laikotarpis to karinio, karinės jėgos naudojimo ir tą situaciją tikrai reikėtų pakeisti. Chairman, thank you very much indeed. Ponas Atkinsas, ačiū. Pirmininkė, jau daug kas, ką norėjau pasakyti, pasakyta, tačiau iš pradžių pritariu kolegijai Lunačiak dėl bendro požiūrio. Norėjau trumpai pritarti pasakytams pastaboms. Manau, kad yra daug abejonių dėl rezultatų, negalima ramiai žiūrėti į kol kas gautus rezultatus. Sprendžiant iš atsakingų žiniasklaidos pareiškimų, atrodo, kad maždaug 2,5 tūkstančio nusiskundimų pateikta įvairių tipų, įvairių rūšių, ne tik dėl rinkimų dėžių užpildymo neteisėto, bet atrodo, ponas, ponas Holbrukas sakė, kad e, kiek tai liečia Junknės valstijas, tai atrodo, reikėtų turėt, surenkti antrą raundą ar pakartotinius rinkimus. Ir atrodo, kad puštūnai ir kiti afganistaniečiai sako, kad yra sukčiavimo atveju ir atrodo, kad pralaimėjusiesis neprims rezultatų ir jo e, pasiekėjai, jo remėjai taip pat. Taigi, e, noriu užduoti klausimą, tačiau atsiprašau, kad turėsiu išeiti neišgirdęs atsakymo, tačiau iš esmės, ar komisija nes, ne, ne, nepritarė, kad ponas Holbrukas, gerbiamas amerikietis ir diplomatas, pareiškė, kad yra būtina iš naujo renkti rinkimus ir kad me, ar mes neturėtume to, tos pačios nuomonės laikytis. Antra, ar yra kokių požymių, kad tų sutarčių, e, kurias suteikė Afganistano vyriausybė arba jos rėmėjai, būtent sutiktai daugiausia e, rangovams užsienyje. Ar tai neturės neigiamo poveikio afganistiečių požiūriui kurie nemano, kad jiems nega, jie negali atsiriekti e, riekelės to paties pirago. Trečia, kokiu yra žymių, kad prieš per rinkimus, nuo rinkimų Afganistanas kaip nors už, uždarys sieną, nes dauguma e, problemų kėlėjų yra ne Afganistane, o Pakistane. Ir todėl reikėtų kelti šį klausimą, e, būtent remiantis e, kaip e, karinių ar sveiko proto prioritetų. Ir dar vienas dalykas, man atrodo, kad Junktinės karalystės daug kareivių žuvė yra ir, ir kitų šalių. Ir nors aš remiau intervenciją, labai sunku pateisinti tų nužudytų kareivių uh, giminaičiams jų žūtis. Ir kaip pateisinti dalyvavimą tose rinkimuose demokratijos labui, kaip jiems paaiškinti. kad jų sūnus e, žuvo gindami rinkimų apylinkės, kur balsavo du ar trys žmonės. Man atrodo, tai yra tiesioginis kaltinimas situacijai, kur mes kolektyviai nesugebame išspręstis problemos. Turime atsiduoti, e, aišku, Afganistano problemų sprendimui iki galo arba turime neždintis iš tenai, neturime pasitenkinti pusinėmis priemonėmis. Ačiū, sara Robertai. Toliau ponas Levris. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti keletą apmąstymų, papildyti anksčiau kalbėjusių kolegų pasisakymus. Mėly kolegos, mielos kolegės, man susidarė toks įspūdis, kad ES nesuteikia pakankamai paramos Afganistanui, nors apie rinkimus mes daug kalbame. Mm, Afganistane moterims taikomas įstatymas, kuris pažeidžia žmogaus orumą ir žmogaus teisės. Moteris yra laikoma daiktų. tai kaip ji gali balsuoti. Jeigu kai kuriems ir susidaro įspūdis, kad Afganistano rinkimai buvo demokratiški. Tai tikrai negalime tikėtis, kad Afganistane rinkimai vyks taip pat kaip ir, parlam, kaip ir e, rinkimai Europoje. JAV darė spaudimą Afganistanui. Uh, Galbūt dėl to, kai kurie daiktai nebuvo vadinami tikraisiais vardais. Vis dar nėra galutinių rezultatų, visi švaistosi kaltinimais dėl rinkimų rezultatų klastojimo, nemažai žmonių apskritai negalios dalyvauti rinkimuose, taigi kaip galima teigiamai vertinti tuos rinkimus, kaip galima optimistiškai vertinti ateitį. Europos Sąjungai tenka labai svarbus vaidmuo, šioje pasaulio dalyje ir mes turėtumėm daryti viską, kad Afganistane būtų įtvirtinti demokratijos principai, kad būtų ginama žmogaus teisės. Neturėtumėm pamiršti, kad dėl situacijos Afganistane gali padidėti migracija į Europos Sąjungą Ypač dėl to nukentės šalis esančios viduržėme jūros regione. Jeigu afganai negalės grįžti, atgal, ne, bus jų neįmanoma gražinti atgal į kilmės šalį, jos teks priimti čia, Europoje. Ir norėčiau pateikti tokį klausimą, atsižvelgus į tas sąlygas, kurios buvo Afganistane, ar galima vertinti, kad rinkimų rezultatai atspindi Afganistano, Afganų tautos valią? Montalto. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu angliškai. Pagal šią diskusiją man susidaro įspūdis, kad kai kurie nariai ne visiškai suvokia kokia yra tikroji situacija Afganistane. Jeigu būtume tikėjęs normalių rinkimų Afganistane, e, būtume labai naivus. Čia nėra klausimo dėl to, kad būtų surinkti laisvi sąžininkai rinkimai. Klausimas yra apie tai, ar bus rinkimai, ar jų nebus. Situacija Afganistane yra daug blogesnė negu įsivaizduojame. Kai buvau ypatingųjų santykių komiteto su Afganistanu nariais ir mes ten lankėmės, supratome, kad yra tik tai tam tikra forma e, valdymo kai kuriuose e, miestų vietose ir dalyje šiaurės šalies, šalies šiaurės dalies. Ir likusi šalies dalis yra nevaldoma, ji gyvena teroro akivaizdoje. E, jokio saugumo nėra ir galima tai palyginti su rinkimais karo zonoje. Man atrodo, šioje diskusijoje mes bandome nustatyti tam tikrus parametrus, kurie negali būti pritaikyti Afganistanui, nes, kaip visi žino, tai yra labai ypatingas, specialus atvejis, kuriam nėra analogijų niekur kitur. Vyksta karas ir klausimas ir netas, ar žmonės paraginsi balsuoti ar ne. Priešinga, žmonėms grasinama, kad jie nebalsuotų. Ir jeigu mes bandome pritaikyti tokį mastelį šiems rinkimams e, ir pasakyti, ar jie yra sėkmingi ar ne, turime pripažinti, kad tikriausiai jie nebuvo laisvi, nebuvo visiškai sąžiningi, nes negali surenkti rinkimų šalyje, kuri, kurioje vyksta vidaus karas. Tačiau kokiagi yra alternatyva? Alternatyva būtų nerengti jokių rinkimų iš vis. Tai yra arba rinkimai yra, arba ne. Negalima kelti klausimą apie rinkimus normaliomis sąlygomis. Sąlygos yra labai nenormalios. Net kabule nėra saugu. Jeigu taip galvojate, tai e, pamirškite tai, negali išeiti iš viešbučio į gatvę, ne, nebent būsi apsiginklavęs iki dantų. Ir tomis sąlygomis, mano manimu, e, rinkimų nerengimas galų gale būtų parodęs, kad visos pastangos sukurti tam tikrą normalę, kokią nors normalią situaciją būtų žlugusios. Labai lengva kalbėti apie moteris, kurios dėvi burkas, ar sugrįžimą į 2000 metų situaciją, tačiau padėtis Afganistane, kur aš ten praleidau visai nemažai laiko su generolu, yra tokia, kad jeigu rinkimų nebūtų buvę, tai būtų viso, visų pastangų žlugimas, visų laisvojo pasaulio pastangų žlugimas Afganistane. Labai ačiū. Pone Neits paprašė žodžio. Pirmininkė, kolegos, negaliu apsimetinėti, kad esu Afganistano specialistė, ne, nesu kaip e, generolas Marijon, kuris yra specialistas mūsų e, frakcijoje ir nieko nuostabaus, kad jam buvo patikėta vadovauti šiai misijai. Norėčiau pasakyti, kad bet kokios didesnės pastangos stebėti rinkimus, turint galvoje, kad ši misija Man teko vadovauti prieš keletą metų misijai Zambijoje. Tai buvo rojus palyginti su Afganistanu. Ir reikia suvokti spaudimą, kai reikia pateikti deklaraciją ar, ar pareiškimą. Po to, kai už, iš karto, kai užsidaro rinkimo apylinkės, negalėti dėlioti to pareiškimo pateikimo ir turi kažką pateikti per 2-3 dienas. Visada tai yra sunkus darbas siekiant pasiekti balansą. Žinoma, iš atstumo lengva pasakyti, kad galima buvo šį sakinį sudėlioti taip ar taip, galbūt nebūčiau sakęs, kad tai, kad afganistiečiai bal ėjo, balsavo, kad jų buvo nemažai, tai jau yra pa, pergalė, bet taip ir yra. Aš norėčiau paprašyti, kad suprastumėte, koks yra didžiulis spaudimas apskritai, nežinau, ar, ar šiuo atveju taip pat tai buvo Afganistane, bet apskritai ES stebėjimo misijos nebūna vienintelės. Ir kaip besistengtum sinchronizuoti savo veiksmus su kitomis misijomis, galų galia reikia kažkurio metu kažką pasakyti. Ir tuomet bandai rasti bendrą formuluotą, kuri būtų labiausiai subalansuota, kiek įmanoma. Taigi aš norėčiau paprašyti parodyti daugiau supratimo dėl tų formuluočių, kurios buvo panaudotos. Komisijos atstovai sakė, kaip aš esu sakiusi Zambijoje, kad kol nesuskaičiuotas paskutinis biuletenis, dar balsavimas nebaigtas. O tokiamis sudėtingomis aplinkybėmis kaip Afganistane, kai vis e, labiau užsitęsia viskas, tai aišku, kad situacija tampa vis sudėtingesnė. Nors aš ir suprantu ir suvertinu pono Halbruko darbą, nemanau, kad atėjo laikas viešai skelbti, kad reikia, reikėtų antro raundo, antro rinkimų raundo. Labai lengva taip sakyti, stebint iš išorės. Ką mes sakytume, jeigu amerikiečiai kalbėtų apie rinkimus vienoje mūsų valstybių narių, kad viskas gerai, bet norime, kad jūs surenktumėte antrą rinkimų turų, nes skirtumai tarp, didelių, tarp abiejų kandidatų yra ne, labai nedideli. Mes, aišku, įnirštume ir tai būtų teisinga. Taigi viską reikia, viską labai sunku subalansuoti ir norėčiau e, pagirti visą stebėjimo misiją už jų darbą labai sudėtingomis aplinkybėmis, o tas darba, darbas dar nebaigtas. Tai yra viena. O antra, norėjau, e, serė, pritarti jūsų pasiūlymui, taip pat ir jūsų, ponia Bielsai. Man atrodo, žaliųjų atstovas taip pat pritars, kad mums reikia stebėti labai atidžiai situaciją Afganistane ir surenkti daug išsamesnę diskusiją apie visus aspektus to, kas ten vyksta ir kokia būtų mūsų pozicija, kas, ką reikėtų daryti na, ateityje. Ačiū. Ačiū, pane Neits. Pone Lunačiak dar paprašė žodžio dar kartą. Ačiū, ponė pirmininkė. Išgirdusi visus pasisakymus, norėčiau papildyti savo mintis. Žinoma, aš suprantu, kad situacija yra labai sudėtinga. Afganistane netai svarbiausia. Aš norėjau pasakyti, kad man atrodo, jog tos formuluotės pateiktos iš karto po rinkimų sudarė įspūdį, situacija vertinama daug pozityviau, negu ji iš tikrųjų yra, kaip dabar žinome. Taip pat norėjau komisijai užduoti klausimą dar kartą. Ponas Obiolis taip pat teisingai sakė. E, visada įsivaizduoja, ar stiklinė yra pusiau tuščia, ar pusiau pilna. Tačiau ES misijos užduotis buvo išsiaiškinti, kas galėjo būti padaryta geriau. Žinoma, sutinku, kad sunku buvo tenai, bet vis dėlto norėčiau pritarti tam, ką sakė pane Neits ir kai kurie kiti, taip pat jūs, ponia Bielsai. Gerai būtų kažkada vėliau aptarti kokių reikėtų strateginių pokyčių Afganistane. Akivaizdu, kad karinės pajėgos visko padaryti pačios nesugebės. Ir per pastarosius du metus buvo per mažai investuojama tiek pinigų, išteklių į socialinį, ekonominį stabilumą, investavimo į tai, kad Afganistano žmonės pajustų, jog jie turi galimybę atkurti savo šalį. Man atrodo, kad reikia viso to daugiau ir e, apie tai parlamente turime padiskutuoti. Taip pat atsiprašau, neprisimenu jūsų pavardės kitoje salės pusėje. Jūs klausėte, kokia būtų alternatyva. Aš nesakau, kad rinkimų nereikėjo renkti. Aš tiesiog manau, kad Europos parlamentas kaip šis, ir šis komitetas turėtų analizuoti, kaip e, procesas vyko ir ką dabar būtų galima daryti. Todėl turiu klausimą komisijai jeigu bus papildomas rinkimų turas. Ką darysite jūs? Koks bus visas procesas, siekiant užtikrinti, kad būtų realus rinkėjų registras naudojamas? Ar yra galimybė tai padaryti? Ar tada rinkimai bus patikimesni, jeigu to nebus? Nežinau. Žinau, kad sunku, e, sunku atsakyti į šios klausimus, bet galbūt jūs turite atsakymą. Žinau, kad ne viskas e, yra susijęs su stabilumu ekonomikoje, socialinėme, e, socialinėje sferoje, bet taip pat reikia kurti ir administraciją, tam taip pat reikia pinigų. Todėl mes turime aptarti strategiją, kur daugiau dėmesio būtų skirta civiliniams Afganistano atkūrimo aspektams, kaip padėti žmonėms atkurti Afganistaną. Ačiū. Baigiame diskusiją ir norėčiau dabar suteikti žodį komisijos atstovams, poniai Arno Ir prašom atsakyti į visus klausimus. Oh, uh, may, uh, Jeigu leisite, ponė pirmininkė, pasakysiu keletą bendresnių dalykų, išplaukiančių iš išgirstos diskusijos. Dėl vykstančio proceso neturėtume pamiršti, kad kas, tai, kas įvyko per praėjusias kelias savaitės, e, tai visas skirta nusiskundimų komisijai. Joje dirba trys tarptautiniai ekspertai. Jie labai pasitikima ir ją remia tarptautinė bendruomenė. Ji dirba savo darbą, ne mes už juos dirbame. Ir jie analizuoja visus skundus, kurie užregistruoti. Ir tai darydami jie prisidės prie galtinio rezultato kokybės. Labai svarbu turėti galvoje, kad dar praeis e, ne, keletą savaičių, kol baigsis šitas darbas. Na ir antra, apie ką Veronika Arno galės pakalbėti daugiau, kad e, e, at, misijos ataskaita bus pateikta vėl, dar daug vėliau. Na, o kalbant apie antrąjį turą, sunku pasakyti, ar jis bus ar ne. Būtų labai sunku iš karto nuspėti. Kai dėl mūsų indėlio į procesą, mes pasirengę padėti ir komisija stebės situaciją, kokia bus vietoje. Aš nežinau, ar Ričardas Holbrukas pareikalavo renkti naują ar antrą raundą, ar ne. Dar reikia palaukti kai kurių rezultatų. Pane Lunčiu klausė, kokios yra galimybės yra dirbti kartu kelioms misijoms. Yra įvairių galimybių dirbti kartu tiems abiems kandidatams. Ponas Abdula yra dirbęs administracijoje. Taigi galima įsivaizduoti įvairių galimybių, kokia ten bus ta administracija. Na, o dėl viešų ar privačių pareiškimų, kuriuos padarė daktaras Abdula, jie buvo gana a, tokie, na, nuosaikus. Tačiau jeigu bus antrasis turas, sužinosime po kelių savaisų, savaičių. Tačiau svarbiausia padaryti viską, kad rezultatų kokybė būtų kaip galima didesnė esamomis aplinkybėmis. O tada rinkimų e, skundų komisija turi atlikti savo vaidmenį taip pat. O vėliau, kokia bebūtų administracija, kas jai bevadovautų, mes patirsime didžiulius iššūkius perinant į naują Afganistano kūrimo etapą. Noriu pasakyti, kad Junktinės valstijos pakeitė savo požiūrį, savo perspektyvą ir labai uh, smarkiai stumė idėją dėl organizavimo. Generalas Kristelas ir kiti pateikė idėjų dėl ateities ir būtent tai mes ir patys bandome padaryti 2-3 metus. Negaliu pasakyti, kad mums labai pasisekė, bet mes, mūsų darbas buvo sėkmingas, tačiau mes norime sukurti kompetentingą, skaidrę administraciją, su kuria būtų galima dirbti ir pakelti į tam tikrą tvaresnį lygį visos šalies administravimą. Ir tai, aišku, galėtų padėti mums galvoti apie mūsų įsipareigojimus to šalies saugumui. Kaip ponas uh, Atkinsas minėjo, aišku, yra daug aukų, tai yra tragiška pusė. Dar porą dalykų. Dėl sutarčių, kurios suteiktos užsieniečiams, nežinau, ar tai turi įtakos rinkimams. Žinoma, kad e, kaip svarbiausi paramos teikėja labai dažnai retai e, nerandi kitos alternatyvos, o tik tai samdydamas tartautinius rangovus, kad būtų galima padaryti tai, ką reikia. Dėl Pakistano, tai yra kita istorija, kita diskusija. Mūsų buvo klausima dėl Pakistano pozicijos. Pakistaniečių armija dabar daugiau deda pastangų e, administruojant kai, kurias, kai kurios regionus, kur problemas e, daugiausia išriškėja. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kad komisija iš tikrųjų sveikintų tolesnės diskusijas dėl Afganistano. Žinoma, ir mes būsime raginami padidinti pastangas ir paramą šalies stabilizavimui. Ir žinau, kad parlamentas taip pat atliks svarbu vaidmenį tuose diskusijose. Taigi, kuo daugiau diskusijų surenksime, to bus geriau. Ir komisarė, jeigu jį čia dalyvautų, tai tikrai tą patį pasakytų ir pasakys tą kitą kartą. Veronik. Labai ačiū. Jeigu leisite, norėčiau pasakyti keletą dalykų apie, tai, apie galimybę dėl pono Sekvi ir pono Marijon galimybių čia dalyvauti diskusijoje. Jie kol kas dar yra išvykę, negryžo, negaliu kalbėti pono uh, Marijon vardu, nes jis dirbo skirtingo misiją. Pone Neits ir pana Salfranka turėtų suprasti tikriausiai, kad viskas yra gana sudėtinga, tačiau nemanau, kad e, kad situacija yra, niekada nebūna balta arba juoda, viskas daug sudėtingiau ir ne mūsų reikalas tvirtinti rezultatus, ypač kadangi jų dar ir neturime. Visi kalbame apie rinkimų dieną, tačiau reikia turėti galvoje, kad vyko tam tikras procesas ir iki rinkimų. Ir norėčiau pacituoti generolo Morijo žodžius poniai Luna, čia atsakydama, manau, kad jis norėjo pasakyti, kad pats faktas, kad rinkimai įvyko, tai jau ir tai buvo visiems nemenkas palengvėjimas. Tikėjomės daug blogesnių dalykų. Kaip čia jau buvo sakoma, mes mums paleng, palengvėjo, kad kad e, mūsų misijos nenukentėjo. nors ir buvo aukų ar nuostolių tarp policijos ir karinių e, pajėgų tarpe. Jeigu pažiūrėsime į tą pareiškimo formuluotę, tai ten sakoma, kad teisinis pagrindas yra protingas ir situacija rinkimuose buvo gana pozityvi. Man atrodo, kad e, gana pasvertai buvo viskas pasakyta Ir gerai yra bent tai, kad rinkimai iš viso įvyko, o pareiškimas spaudai vienintelė kritika, kuri pasirodė, tai buvo apie moterų situaciją. Na ir komisarė Ferrera Valner yra jau seniai mums nurodžiusi, kad misijose kas nors būtinai turi E, analizuoti moterų situaciją tiek teisės aktuose, tiek tikrovėje. Taigi, taip buvo daroma ir Afganistane. Panas Mairis minėjo šitus. Thank you. Mes taip pat bendradavome su UNICEF. Ir ponia Neits minėjo, kad kontaktų yra su įvairiomis organizacijomis. Taigi mes bendradarbiavame ir su UNICEF. Taigi dar kartą noriu pabrėžti, kad atsiprašau, ne UNICEF, o UNIFEM. Suklydau, sako kalbėtoja. Taigi, Ne vienas kalbėtojas čia, skaitant poną Plebris, sakė, kad reikia palaukti rinkimų rezultatų. Ir e, skundų komisija taip pat turi baigti savo darbą. Negalime nieko prognozuoti, tačiau, kaip jau e, esame sakę, kad 2500 skundų, iš kurių šimtai e, atrodo yra rimti atvejai, rodo, kad nespėsime iki galutinio termino, kuris yra rugsėjo 21 diena. Taigi gali būti viskas uždalsa šiek tiek vėliau, tačiau dabar tai galime palaukti ir pasistengti viską, pasistengti nuraminti ir vengti to, kas galėtų pasirodyti kišimusi į šalies gyvenimą. Labai ačiū. Ačiū už glaustus atsakymus. Žinoma, ši tema yra labai įdomi visiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Ši tema yra labai svarbi ir nusipelno tolesnio dėmesio. Ambasadorius Sekvi grįž iš Kabulo ir tuomet galbūt turėsime progą jį pasikviesti, galbūt dar ir netėjus mėnesio pabaigai. Ir galėsime dar panalizuoti klausimus, kuriuos aptarėme šiandien. Galbūt netgi ir detaliau. Taigi tikiuosi, kad taip ir atsitiks per vieną artimiausių mūsų posėdžių, galbūt šį mėnesį. Turime posėdį 28-29-30 rugsėjo Bruselėje ir Strasbūrė rugsėjo 15 dieną. Taigi, pažiūrėsime, ką galime padaryti. Ministras Biltas taip pat lankėsi Kabule Ir būtent dėl to pono Sekvi šiandien čia nėra. Ir dėl to jis negalėjo papasakoti apie situaciją pats. Užsienio reikalų tarybai bus parengta ataskaita. Na ir vėliau panas Sekvi, aišku, pas mus atvyks. Ir aš siūlyčiau pakviesti jį pas mus dar šį mėnesį. Jis apskritai yra atsakingas už klausimus susijusius su ES ryšiais su Afganistanu ir Pakistanu. Taip pat aš ketinu paprašyti poną Morijon atvykti į sustikimą su mumis. Galbūt su, galėtume surenkti posėdį kartu su vystimosi komitetu ir galėtume pagalvoti apie ES intervencijas ir tada galėtume susikurti bendresnį vaizdą apie visą kontekstą, apie rinkimų antrą turą ir panašius dalykus, kokie kryptimi viskas krypsta Afganistane, kol nors viskas nėra dar gana aišku. Tikiuosi, kad pritarsime tokia idėjai. Taigi, manau, kad dabar galime baigti užsienio reikalų komiteto tikrai posėdį, o toliau vyks koordinatorių ir išplėstinio biuro posėdis. Taigi, Norėčiau paprašyti visus, kuriems čia nereikia būti, išeiti ir galėsime mes tęsti išplėstinio biuro posėdį ir koordinatorių posėdį vienu metu. Taigi, tęskime po penkių minučių. Labai ačiū visiems uždėmesi ir sustiksime Strasbūrė rugsėjo 15 dieną.